Okay, ladies and gentlemen, uh, dear colleagues. Ponios ir ponai, gerbėmiai kolegos, svečiai, sveikinu atvykusi mūsų komiteto posėdį. Ir mes šiandieną kartu su Tartutinės priekybos komitetu posėdžiausime. Ir tikriausiai Užsienio reikalų komitetas, ko gero, yra geriausias uh, sako pirmininkas komitetas Europos parlamente. Taigi sveikiname visus susirinkusius į mūsų klausimą. Ir septintasis darbo atvarkės punktas yra mūsų ir Kinijos santykiai, bet prieš pereinant prie viešojo klausimo, ir es Kinijos santykių strategijos. Norėčiau pasveikinti mūsų pagrindinius svečius. Pirmiausiai tai norėčiau pasveikinti poną Jan Maidalchen, kuris yra Merkatoro Kinijos studijų instituto Berline vieno iš padalinių vadovas, toliau ponas Francas van der Putten, vyresnysis mokslinis bendradarbis instituto Hagoje, bei ponas Mats Haborn. Jisai yra uh, Pekine veikiančių ES priekybos rūmų Kinijoje pirmininkas, bet jis dėja nereaguoja ryšys, palidovinis ryšys neveikia. Šiandieną mūsų svečiai kalbės apie e, kai kurios aktualiausius ES ir Kinijos strateginių santykių aspektus. Siūlyčiau pirmiausia išklausyti poną Weidenfeldą, kuris kalbės apie Kinijos strategiją Europoje. Ir um, pasiūlys, kaip galėtų Europa susteguoti savo tragediją, kad pasireikštų tinkamam uh, atsakui ir taip pat padės e, mums suformuoti savo išvalgas e, apie ateitį. Taip pat dešimt minučių. Ir tikiuosi dabar, kol bus skaitomi pagrindiniai pranešimai, ponas Harborn e, jau galės irgi veikti. Ponas Weinfeldas, ačiū ponė pirmininkė. Na, labai malonu laikytis jūsų pačiame geriausiame Europos parlamento komitete. Ir tikriausiai neperdėsiu pasakydamas, kad Dabar ES ir Kinijos santykiai įžengė į naujų realijų etapą, kai kurios labai svarbios ir sudėtingos. Ir visiškai dabar akivaizdu, kad Kinija tikrai neartės prie liberalios ekonomikos ir politikos normų. Nors per praėjusius dešimtmečius buvo tam tikrų ženklų, o dabar per pastaruosius 12 mėnesių visiškai akivaizdu, kad Kinija laikysis savo pačios suformuotos politikos ir ekonomikos E, kelio. Ir Pagrindinis jos tikslas yra įtvirtinti save politiškai ir ekonomiškai. Tiesą pasakius, šiandieną manęs paprašė pakalbėti apie Kinijos strategijas Europoje, apie naują realybę, nes Kinija vis labiau įsitvirtina Europoje ekonomikos, politikos ar net ir saugumo sritise. Dabar keletą žodžių apie Kinijos ekonominę veiklą Europos Sąjungoje ir norėčiau pademonstruoti skaidrės. Taigi, ką veikia Kinija Europoje? Na, aišku, Yra labai daug tokių elementų, apie kuriuos verta kalbėti ir ypač ambicinga yra pramonės politika, kuri pavadinta Made in China, pagaminta Kinijoje 2020. Tačiau nepaisant to, kad atsirado išorės tiesioginių e, e investicijų, e, reguliavimo sistema, vargu ar galima tikėtis, kad Kinija pakeis savo dabartinę politiką ir kad jos investicijos Europoje mažės. Nepaisant to, kad 17 procentų sumažėjo, palyginti su ankstesniais metais, investicijos Europoje vis tik tai Kinijos investicijos siekia rekordinės aukštumas, nes pavyzdžiui, vien tik tai tie projektai, kuriuos dabar svarstoma, sudaro 10 milijardų eurų vertę. Taigi mes manome, kad Kinėje, atsižvelginti Amerikos politiką, vis labiau įsitvirtins Europoje. Ar tai yra pageidautina ir kokiu tikslų siekia Kinėje savo užsienio investicijomis? Deja, visa tai kelia susirūpinimą, nes daugiausiai Kinėje Europoje investuoja tokias rytis kaip transportą, komunalinės paslaugą, energetiką ir infrastruktūrą. Tai yra tie sektoriai, kurie laikomi E, gyvybingai būtinais, užtikrinant nacionalinį saugumą. Taip pat labai daug dėmesio skiriama aukštųjų technologijų ir pažangių gamybos pramonės įmonių investicijoms. Taigi šie kritiniai sektoriai yra labai svarbus Kita vertus, e, Kinijos e, investicijų tiek valstybinių, tiek e, valstybėje priklausančių dalis Europoje pakilo nuo 35 procentų 16 metais iki 68 procentų 17 metais. Pasiūlytas Europos investicijų patikrinimo mechanizmas, kurį dabar svarstome, gali išsklaidyti keletą ne, tam tikrą nerimą dėl Kinijos investicijų. Tačiau taip kaip yra dabar, Šis mechanizmas gali būti tik tai trumpalaikė priemonė, užkertanti kelią Kinijos dovinamimui. Aš manau, kad ES vertėtų labai rimtai pagalvoti, kaip reformuoti savo konkurencijos politiką, kaip, kad sakė Merkator instituto, Kinijų studijų institutas neseniai. Dar vienas dalykas, kad ta politika Made in China 2025 iš tiesų nusitaikiusi labai prasmingas E, prasmingus sektorius, tokius kad, kaip 5G, e, daiktų internetas arba um, dirbtinis intelektas. Dabar, politika įtaka tai yra kita kitas labai akivaizdus Kinijos um, veikimo Europoje bruožas. Ir nors mes dažniausiai viską vertiname per Rusijos veiklos prizmę, yra pakankamai rimtas pagrindas gal jau susirūpinti, ir Kinijos veiksmais. Ir užuot e, kovojus su destruktyve Kremliaus e, taktika, reikia nepamiršti, kad Kinijos komunistų partija investuodama į Europą bando sukurti visą Europos, Europai poveikį darantį mechanizmą. Ir aišku, tikimasi, kad visą tai užtikrins komuni Kinijos komunistų partijai galimybę gyvuoti ilgai ir laimingai. Tačiau taip pat yra ir kita logika, kuri labiau gal arši, nes Kinijos komunistų partija dabar kaip nieka tiki, kad e, būtent e, pol, jos vykdoma politinė ir ekonominė valdysena yra kur kas geresnė už liberaliuosias demokratijas ir politikos lygių galima in, e, įtakoti įvairiausias rytis, įskaitant ir užsienio politikos projektus. Šiandieną mano man pasiūlyta tema neleidžia labai plačiai kalbėti apie įvairius mechanizmus, kurios taiko Kinija Europai. Bet noriu pasakyti vieną. Kinija jau dabar naudoja labai daug sudėtingų uh, poveikį darančių priemonių Europoje tam, kad galėtų paveikti politikos ir verslo elito nuomonę ir taip pat atitinkamai formuoti uh, platesnę visuomeninę nuomonę. Uh, Ir pastaruoju metu yra tam tikrų aiškių ženklų, kad tuos, imantri, e, tas įmantrias priemonės gali e, net toliau plėsti. Ir tai gali daryti įtaką, įtaką ne tik Europos užsienio politikai, bet taip pat ir teisės viršenybei visame pasaulyje. Ir be to, e, Kinijos komunistų partija labai stipriai vis labiau įsitvirtina Europos um, idėjų generavimo centruose, universitetuose. Tam, kad galėtume sėkmingai atremti Kinijos įteką Europoje ir už, reikia užtikrinti jos veiklos skaidrumą ir geriau informuoti visuomenę apie tokius dalykus. Pirmiausia, reikia sustiprinti tyriamąją žurnalistiką, daugiau investuoti į e, idėjų generavimo centrus ir švietimo sistemą. O ES institucijos gali suvaidinti šią prasme labai didelį vaidmenį. Ir baigdamas, aš norėčiau. Ir baigdamas, aš taip pat norėčiau trumpai paminėti kai kuriuos su saugumu susijusius aspektus nes e, Kinijos dalyvavimas ES tampa vis aktualesnis saugumo srityje ir jis labai, vis labiau pastebimas Europoje. Pateiksiu tris geriausius pavyzdžius. Praėjusiais metais Kinijos karinis jūrų laivynas dalyvavo Rusijos rengiamuose a, e, karinėse pratybose Baltijos jūroje netoli nuo ES šiaurės rytų pakrantas. Kitas dalykas, kad Turkija, pavyzdžiui, labai rimtai galvoja apie prisijungimą prie Kinijos SCO. Kinija nesiekia tiesioginį konfrontuoti su NATO valstybėmis, bet jis, jinai nelabai patenkinta ir tais pasisakymais, kurie nuskamba juos atžvilgiu. Taigi, Turkijos e, retorika jai nepatiko, o atsižvelgiant į ekonominius ir politinius iššūkius tikrai nekelia nuostabos, kad Kinijos bendroji saugumo politika yra tai, ką Europa tiesiog pražiopsojo. Ir mes galėtume, jeigu turėtume laiko daugiau, pasvarstyti šią temą. Ir aš esu pasiruošęs e, su jumis grįžti prie šio klausimo. Ačiū uždėmesi. Ačiū Jums. Toliau suteiksiu žodį kitam pranešėjai, ponai Franz van der Putin. Ir jis yra Klingendal instituto Hagoje vyresnysis mokslo, mokslinės bendradarbis. Ir šis pranešimas vadinasi e, įsivaizdavimas, Kinijos būsimo vaidmens tarptautinėje politikoje įsivaizdavimas. Prašau. Ačiū, ponė Makalėste. Taip, kalbėsiu apie tai, kaip e, gali atrodyti Kinijos ateities vaidmuo. Norėčiau susitelkti ties tais dalykais, e, kurie yra pateikti pačios Kinijos dėl jos vaid, būsimo vaidmens tarptautinėje politikoje ir norėčiau pateikti savo interpretacijas dėl to, kaip mes turėtume ar galėtume suprasti tokius Kinijos pareiškimus. E, Kinijos vadovai ir prezidentas Xi Jinping dažnai kalba apie atnaujinimą. Ir ne vienoje savo kalboje E, prezidentas kalbėjo, kad ši tema yra labai svarbi ir kad ji yra susijusi su Kinijos e, tam tikru atsilikimu, kuris buvo anksčiau, kad dėl to Kinija yra labiau, buvo labiau pažeidžiama, kad dabar ji turi susitelkti ties vystimusi ir Kinijos atnaujinimas yra didžiausias Kinijos žmonių siekis. Ir ties kuriuo šalis turėtų susitelkti. Jis kalbėjo apie e, tą istorijos laikotarpį, kai Kinija buvo silpna ir pažeidžiama, o tuo metu įvyko daug dalykų. E, tai opiumo karas, kuris vyko 1842 metais. E, tuo metu e, Kinija prarado autonomiją ir dėl to irgi buvo pažeidžiama ji prarado savo didžiausios pasaulio ekonomikos pozicijas, prarado ir dalį teritorijos ir taip pat prarado savo regioninės lyderės statusą. Dėl to e, matome, kad dabar Kinė jau įstengia atkurtis autonomiją, e, Hongkongas jau yra Kinijos dalis ir E, Kinija dabar yra anksčiausia didžiausia pasaulio ekonomika, bet to e, statuso didžiausios ekonomikos šalies neatgavo. E, vis dar yra problemų su Taivaniu ir galėtume pasakyti, kad kai Xi Jinping kalba apie nacionalinį atnaujinimą, tai jis tikriausiai turi galvoje, ir aš taip interpretuočiau, kad visi tie dalykai, kuriuos Kinija prarado, tai ji turėtų susigražinti dabar. Dar vienas svarbus aspektas yra Kinijos pozicija e, dėl vystimosi ir vertybių e, plėtojant tarptautinius santykius ir štai yra prezidento citata. Jis e, tai yra nekarta minėjęs, sakė, kad Kinija turi gerbti visų šalių teisę, pasirinkti savo socialinės sistemas ir vystimos e, kelius ir kad šalis, nesvarbu ar būtų didelės ar mažos, e, visos yra tarptautinės bendruomenės lygios narės. E, štai yra du svarbus aspektai. Vienas dalykas tai įvairovė. Kinija labai dažnai pasisako už įvairovę ir ją būtų galima interpretuoti taip. Nėra tokio dalyko kaip universalios vertybės. Kiekviena šalis turi galėti pasirinkti savo politinę, ekonominę sistemą ir e, liberalios ekonominės ir politinės vertybės, e, kurios yra e, Europos šalių skatin, pateikiamos kaip universalios e, nėra tokios. Visos šalys e, turi turėti galimybę rinktis. Ir dėl to e, Kinija dalyvaudama tarptautiniuose santykiuose norėtų E, sumenkinti kitų didelių šalių galės. Čia reikėtų paminėti JAV, Japoniją ir Rusiją. Ir trečioji citata, kurią norėčiau pateikti, ją pasakė Xen Jinping, ne prezidentas. Ir štai čia rašoma, e, kai jis kreipėsi į jungtinės tautas 1974 metais, tai e, pasakė tai, dabar ne viskas yra aktualu, tačiau kai kurie dalykai vis tiek atlieka svarbu vaidmenį, e, kalbant apie Kinijos įvaizdį ir jos vaidmenį, tarptautinį vaidmenį. Taigi tuo metu buvo pasakyta, kad Kinija privalo e, pasisakyti užguitų e, e, šalių vardu, o tuo metu tai buvo e, to, tos dominuojančios šalis buvo Sovietų sąjunga ir JAV. Ir Kinija nesupergale, nesupergalinga valstybė ir tokia niekada nesieks būti. Uh, Dar keletas dalykų, kuriuos norėčiau e, pasakyti ir susijęti juos su ta citata. Visų pirma, Kinija e, pradėjo dalyvauti pasaulinėje arenoje 17 metais, kai e, paskelbė karą Vokietijai, taigi prieš šimtą metų. Kinija tapo aktyvi politinėje arenoje. Po to e, Kinija įstojo į tautų lygą 45 e, metais tapo Junktinių tautų saugumo tarybos nuolatinė nare. Ir tuomet įgyjo tam tikrą statusą. E, ir, o po 1974 metų, kai Kinija pajuto, kad palaipsniui yra pripažįstama kaip viena iš didžiųjų valstybių, ji vis labiau ėmė susitelkti ties e, išsivyščiusiomis šalimis. Ir 1974 metais Xi Jinping pasakė kalbą ir prisistatė kaip neformali išsivyščiusio pasaulio e, G77 lyderiai. O vėliau, 13 e, metais, Kinija pristatė Belt and Road iniciatyvą. E, tai yra vystomoji iniciatyva, kuria buvo siekiama pasakyti, kad nors ankstesnės pastangos nebuvo sėkmingos, e, Kinija dabar jau juda pasauliniu lygmiu, lygiu link e, išsivyščiusios ekonominės valstybės. Ir Xi Jinping pats e, kitam dešimtmečiui pristatė siekius. Iki, 2000, iki 2021 metų Kinija turi tapti pakankamai turtinga iki 35-ųjų turi tapti globali lyderė informacijos rytise, o iki 2049 metų turi sustiprinti savo politinę įtaką. Jau iki dabar Kinija turi, turėtų būti pasiekusi savo nacionalinio atnaujinimo vaidmenį. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad Kinija gana nuosekliai dirba tais klausimais ir ketins ir toliau sumažinti atotrukį tarp išsivyščiusių šalių ir besivystančių šalių bei vakarų šalių, padėdama besivystančioms šalims e, vystytis ir e, turėdama politinę ir ekonominę įtaką vakarų šalyse. Kinija siekia uh, ir, ekono, e, ir ekono, dydžio prasme e, ir globalios diplomatijos prasme siekia perimti ją poziciją. Ir Kinija norėtų būti pirmoji tarp didžiųjų išsivyščiusių valstybių. Taigi tarptautinėje bendruomenėje tai yra tos dvi sudėtinės dalys. Na ir ketvirta, Kinija siekia išlaikyti dabartinę valdysenos architektūrą pasaulyje. Bet be vakarų lyderystės ir be svarbių liberalių vertybių. Na ir galiausiai trumpa pastaba apie ES strategiją, atsižvelgiant į visą tą situaciją, kurią ką tik pristačiau. Aš sakyčiau, kad ES labai svarbu dirbti su Kinija e, vystimosi srityje, nes Kinijai tai yra labai svarbi e, jos pačios legitimumo tarptautinėje arenoje dalis. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į Kinijos potencialą atlikti vaidmenį tarptautinėje srityje. Irgi nereikėtų pamiršti, kad Kinija stengiasi sukurti įtampą tarp besivystančių šalių ir vakarų valstybių. Ji taip pat nori supriešinti ES su JAV siekdama e, e, daryti didesnę e, diplomatinę įtaką pasaulyje nei JAV. Ir, kaip teigė anksčiau kalbėjęs prelegentas, Kinija nesuinteresuota propaguoti liberalių tarptautinių vertybių, kas yra labai svarbu Europos Sąjungai. Taigi visą tai reikėtų atsižvelgti. Ačiū. E, Pone Vanderputen, e, skambina Briuselis, tikriname ryšį su Pekinu. Ah oui Allô Allô Hello Oui. Attends, oui Can you hear me now? Yes. Oh, can you hear me? Yes. Oh, ah, how lovely. Uh, hello, we are the Foreign Affairs Committee. Uh, we have a meeting together with our. Puiku, vyksta tarp, uh, posėdis kartu su Tarptautinės priekybos komitetu ir užsienio reikalų komitetu. Ir e, mes jūs e, padarysite pranešimą, prašau prisistatykite ir po to jums suteikėme žodį dešimčiai minučių. Ačiū Jums už šią galimybę kreiptis E, į du komitetus. Aš esu Mats Harbun, esu ES priekybos rūmų komi... E, Kinijoje pirmininkas. E, kalbame apie tarptautinę priekybą ir investiciją. Kinija turi įvykdyti reformas ir turi gyvendinti tuos pažadus, kurie buvo pateikti kalboje. Joje labai konkrečiai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 This will tell us the status of where China really is while shaping our stance on how to response, how to respond. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to Beijing. Ačiū Pekinui. Ačiū, ponė Harbornai. Dabar išgirdom tris pranešimus, o dar turim maždaug pusvalandį laiko diskusijos diskusijoms. Ir pirmiausia, žodį suteiksiu INTE, INTE komiteto pirmininkui ponui Langė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš atkreipiu dėmesį į tai, kad daugelis tų e, e, argumentų, kurie pasakyti buvo per diskusijas, jie yra daugiau ginim, gin, ginimusi argumentai, kad Kinija štai to taip ir taip elgesi. Bet tai rodo, kokia silpna ES politika. Ir tai rodo, vėlgi, aiškiai parodo, kad mes neturim aiškios ES pramonės politikos, kuri būtų panaši į Kinijos Made in China 2025 metai politiką. Uh, Bet paklauskim savęs, ko, kaip mes elgiamės tarptautiniai politikoj. Kalbant apie priekybą, tai turim daug problemų. Kalbam apie įmonių, tai yra nesažininga elgimasi su įmonėmis, apie nesažiningas investicijas ir kalbam apie tai, kaip svarbu e, kalbėti vienu balsu, vienu pagrindu. Ir kartu, e, kas su Kinėje jau buvo kalbamasi, septyn, vyko 17 dėrybų e, raundų dėl investicijų Ir tikimės, tikimasi, kad Kinija laikysis susitarimų. Be to, kyla klausimas, kaip stabilizuoti daugia šalę priekybos sistemą. E, klausimas kyla, kaip e, jie e, bendradarbiaus su PPO, iškyla uh, kartu ekonomikos aps, apsaugos priemonių klausimas, kartu e, tam tikros praktikos e, kritikavimas. Bet kita vertus, pasaulinėje plotmėje mums Kinijos reikia, reikia kaip partnerio. Tai mano požiūris. Bet kartu tai buvo ir klausimas ekspertams. Ačiū Berntai Langė. Na ir dabar kolegos e, turi kai ką pasakyti ir jūs galėsit atsakyti į klausimus ir pastabas. O dabar žodį suteiksiu Basui Balderiui, pranešėjui. Prašom, ponė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasistengsiu kalbėti glaustai išgirdom labai įdomių dalykų, nes e, aš pats esu pranešėjas e, pranešimo šią temą e, klausimų, todėl mane labai domina aptariami klausimai. Aš seku įvykius, matau, kaip sparčiai vystosi Kinija. Nelabai daug ką čia galėčiau pridurti prie to, kas buvo pasakyta. dabar, kai skaitom Rytų Azijos ir konkrečiai Kinijos įvairių tyrimų rezultatus, čia vienas kitas buvo paminėtas, tai šitam kontekste Kinija yra unikali valstybė. Kinija tiesiog atsiriamė į save pačią. Ir todėl ar nereikia, netėjo laikas skubiai parengti naują mūsų santykių su Kinėje strategiją. E, pasižiūrėjus, sakykime, į praeities tam tikras iniciatyvas ir čia konkrečiai mastau apie 16 plus formatą, tai ten tie darbai buvo su trūkumais. Ir mes pirmiausia turėtume suvokti, uh, apie ką mes konkrečiai kalbam ir kokios strategijos, Europos strategijos mes turėtume turėti Kinijos atžvilgių. Mes, e, mes turėtume būti rimtai vertinami. Taip, kinai kuria m, mm, tikrai puikių dalykų, turiu galvoje diplomatijos įvairias priemonės, bet ką tai konkrečiai reiškia? Mes kalbėjomės apie tai m, e, mano vadovaujamojo delegacijoje ir čia buvo teisingai pasakyta, ponas Weidenfeldas teisingai e, pasakė, kad mes turėtume pirmiausia Um, mąstyti apie ES šios ryties politiką ir kaip ją būtų galima pagerinti. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Vyksta savotiška dviejų skirtingų sistemų konkurencija ir greičiausiai ta konkurencija išliks kurį laiką. E, Kinijos prezidentas Xi Jinpingas e, turi e, konkretų planą savo šaliai iki 49 metų, 39 met, 55 metais numatytas tikslas Kinijai pasidaryti ekonominę supervalstybę, o 49-aisiais E, supervalstybė ir politinėje plotmėje. Tai ambicingi tikslai. Ir dėl to kyla tam tikros konkurencijos. Antai paminėsiu, e, sakykime, ir e, Viktorą Orbaną. Ne tai, kad čia sakyčiau, jog jis tiesiogiai mm, pasisėmė įkvėpimo iš Xi Jinpingo politikos užmojų. Uh, bet tiesiog ta politika irgi turi neigiamą poveikį. Na, o dėl apskritai modelio, tai manyčiau, kad Europos modelis plačiaja prasme yra patrauklesnis žmonėms. Tai gal, gal man, gal galėtumėt atsakyti, kaip, kaip tas mūsų modelis e, iš tikrųjų galėtų būti derinamas su tuo Kinijos atsinaujinimo pastangomis. Dabar vėlgi buvo kalbama apie ne vieną Kinijos projektų, turėtume mąstyti, kaip elgtis tom aplinkybėm buvo kalbama apie ekonomiką ir ekonomikos horizonte jau telkėsi jų lietaus debesys, konkurencija grėsia, tai yra rimtas dalykas. Mes nenorim uždaryti savo rinkų, bet kita vertus norėtume ir apsisaugoti, tai kaip pasiekti pusiausvyrą tarptų kraštutinių dalykų. Dar vienas dalykas - internetas. Atrodo ir, Kin, ir mes, ir Kinija nori turėti internetinį e, ryšį. Kartu čia paminėtina šiame kontekste vadinamoji socialinių kreditų sistema. Ir kalbam apie naują technologijų erą aišku, šiomis sąlygomis bendradarbiavimas įmanomas ir jis būtinas, bet e, reikia kartu ir e, realiai kalbėti apie mm, santykius, apie kartu Kinijos e, užmojus. Taip, nemažai žmonių e, tebe svajoja, mm, tebe vėlgi labai idealistiškai vertina Kiniją, turėdami galvoj Konfucijaus įtaką, e, Kinijos operą, kultūr, kitas kultūros apraškas, bet reikėtų matyti, kas lypi už visų šitų dalykų dar pranešėjas Kinijos klausimais. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjams. Aš e, norėčiau pasisveikinti su Matsu Harbornu iš ES prekybos rūmų Pekine, nes e, mes inta e, komitete, kai rengiam pranešimą, Tai jau tikrai paminėjom šiame pranešime e, keletą elementų, kuriuos prelegentas paminėjo. Ir aš kartu e, savo nuomonę rengdamas e, atsirėmiau į ES bendrovių dirbančių Kinijoje pavyzdžius ir patirtį. Mes kalbam apie vieną milijardą Europos, vieną vieno milijardo eurų vertės e, e, eksportą į Kiniją ir 5 milijardų e, eurų vertės importą. Čia kalbam apie tiesiog priekybą prekėmis, aš nekalbu apie mm, elektroninę priekybą, apie daiktų internetą ir kitus dalykus. Ir čia nebereikia vien tik tai mąstyti, uh, mąstyti, svajoti apie Kinijos kultūrą, konfucijų ir panašiai. E, bet matom, kad e, taip, tai vėlgi dabar, kai kalbam apie protekcionizmą, tai protekcionizmas dabar yra iš JAV, iš Vašingtono, nebūtinai iš Kinijos. Tad pasaulis pasikeitė. Mes, aišku, turėtume kitą vertus, prekiaudami ar investuodami, laikytis taisyklių, o O Pekino veiksmai ir e, Kinijos prezidento kalbos, tikrai spalvingos kalbos, tai tik tai pažadai, tai įsipareigojimai, kurie vis dėlto neparemti konkrečiais veiksmais. Taip, mes kalbam apie rinkų atvėrimą aeronautikos, tam tikrose transporto srityse, kitose, bet kita vertus mes turėtume ir reikalauti iš Kinijos kai ko. Dar šį rytą mes kalbėjomės komitete šį rytą su Kinijos prekybos vicepirmininku pirmininku ir kartu su pirmininku Langė kalbėjomės, kadangi rengėmės tiesiog vizitui Kinijoje ir mes kalbėjom apie nuoširdumą, kurio reikia tarpusavio dialogė. Tačiau mes nuoširdžiai apie tuos klausimus turėtų, nuoširdžiau turėtume kalbėti ir vidujei tad mes turėtume aptarti nuoširdžiai ir turėtume aiškiai suvokti e, vidaus taisyklės reikalavimus, reikia, kurių reikia laikytis ir kartu žiūrėti, kiek tas 16 plus 1 formato valstybės jų laikosi ar turėtų laikytis. Labai ačiū. Dabar ponia Jūtsa, ponia Andrikienė, ponas Vaigl, ponas Šulc dar užsirašė kalbėti, ponas Kukanas. Ir tada e, toliau jau e, taip baig, e, uždarau kalbėtojų sąrašą ir kiekvienam skirsiu po dvi minutės. Pone Šuica. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, vyksta dviejų sistemų konkurencija ir mes to neturėtume pamiršti. ir neturėtume kitą vertus kažkaip viltis, kad e, komunistų, Kinijos komunistų partija e, išliks visiems laikams valdžioje. Bet ji bus valdžioje dar ilgai, bet nepaisant to mes turėtume palaikyti dialogą ir dirbti laikydamėsi konkrečių taisyklių. Turiu konkretų klausimą. Jūs paminėjot Hongkongą ir Taivaną. Taip, Kinija laimėjo Hongkongą, atsikovojo Hongkongą, tačiau prarado Taivaną. Ir mes, kaip Europos parlamentas, mūsų komitetas, mes kartojam nuolat argumentą, kad e, remiam tam tarptautinės bendru, organizacijas. Bet kita vertus, praeisiais metais Taivanas buvo tiesiog neįtrauktas į, į tam tikrų organizacijų, pasaulinių organizacijų mm, asamblėją ir kartu e, nėra jo PPO mechanizme. Tai dėl kokių priežasčių Taivanas išstumtas, gal jūs žinot daugiau ką nors apie tai? Ir suprantama, Kinija neturėtų kaišiuoti pagalių e, Taivano dalyvavimui įvairiuose tarptautinėse organizacijose. Tai gal jūs turit daugiau informacijos apie tai. Ačiū toliau, ponas Zavadil. Ačiū, ponė pirmininkė. Man susidaręs toks įspūdis, kaipgi mm, mes turėtume vertinti partnerį ar kaip strateginį partnerį ar kaip. Aš čia mm, matau, kad mes tarsi sunkiai suvirškinam tą didėjantį Kinijos ekonominį politinį svorį, nes dabar pasižiūrėjus į Europos Sąjungą, tai e, Vokietija yra didžiausia e, Kinijos prekybos partnerė. E, Tačiau kartu turiu galvoje ne vien priekybą, bet ir geopolitiką geopolitiką. Tad mes turėtume e, prekiauti su Kinė e, labai pragmatiškai. Taip, žinoma, nesutinkam su, su viskuo, bet yra tam tikras, tam tikras minimalus bendras vardiklis, uh, sakykime, pasaulinis stabilumas, tam tikros pusiausviros palaikymas, mes tais klausimais turėtume dirbti. Buvo minėta, kad Kinija dabar imasi didelio, daro didelį politinį e, politinę įtaką žiniasklaidai, politinę plasme. Aišku, Kinija tą daro, bet nereikėtų e, reaguoti į tai paranoiškai. Ne per seniausia perskaičiau straipsnį, kuriame vadinamoji 16 plus 1 iniciatyva e, buvo įvardyjama kaip Kinijos pastangos suskaldyti ES, supriešinti mus vidujei. Mes turėtume atsargiau e, elgtis blaiviau ir nekurti įvairių sąmokslo teorijų. Turėtume būti atviri, konstruktyvūs ir pragmatiški. Labai ačiū. Would... Ačiū. Norėčiau tikrai pakomentuoti jūsų pareiškimą dėl 16 plus 1, bet kadangi pirmininkauju, tai negaliu padaryti. Ponas Vaigl. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, manau, kad nepaprastai svarbu svarstyti, kokiegi mūsų pačių strategija Kinijos atžvilgiu padarytume nedovanotiną klaidą, jeigu vertintume Kiniją kaip priešą, Europos priešą arba kitokį priešą, kuris siekia vien tik tai mums pakengti. Mes turime nesivadovauti iš ankstinėmis nuostatomis santykiuose su Kinė. Bet noriu paliesti vieną klausimą. Neseniai Europos parlamente vyko konferencija regioninio saugumo Kinijos pietų jūros e, e, rajone klausimais. Ir iš Taivano dalyvavo tikrai labai gerbtini svečiai mūsų surinktoje diskusijoje. Aiškiai, kai kalbame apie Taivaną, tai jis patiria tikrai dramatiškų įvykių. Ir kai Kinija ėmėsi įdomių labai, bet kontroversiškų oro koridorių tiesimo 530 pavyzdžiui ar kitų, tai Taivanas tikrai buvo labai aktualus ir saugumo ir aviacijos veiklos užtikrinimo prasme. Be to, vykstant Azijos forumui, e, Pietų Kinijos jūroje vykso, vyko gana plataus masto karinės prietybos. Ir aišku, kiniečių veiksmai tiesiog demonstravo karinę galę. Todėl kalbant apie santykius su Kinija, labai svarbu nepamiršti, kad be kita ko reikia galvoti ir apie apskritai stabilumą, saugumą ir taiką visame tame regione. Sakyčiau, kad nuolatinis dialogas, pasikeitimas nuomonėmis, atsakingas, atsakingi santykiai su Kinėje tik leis padidinti regiono saugumą, to regiono, kuriame gyvena Taivanas grida žemynės Kinijos. Ačiū. Toliau ponia Butikova. Ačiū ponia pirmininkė. Na, aš tikrai manau, kad mes teisingai galvojame, jog dera vertinti naujoves, kurių ėmėsi Kinija ir vertinti, kaip pati Europos Sąjunga elgesi Kinijos atžvilgių. Bent jau mano asmeninė analizė rodo, kad Kinija per pastaruosius keletą metų tikrai patyrė labai didelių pasikeitimų. Anksčiau Kinija buvo vadinama komunistų aristokratija. O dabar komunistų partijos vadovas įdėgia vos ne imperatoriškąją sistemą, kuri vis labiau priartėja prie diktatūros. Tas pasikeitimas labai pastebimas. Ir mano vertinimu, Kinija užsienio politikos rytėje vadovaujasi visiškai kitomis nuostatomis. Ir keista girdėti, kad Dansoping nuostatomis vis dar vadovaujama, nes Dansopingas sakydavo, nedemonstruokite savo galios be reikalo, kol netejo tam laikas. O kaip tik dabar ir matome, kaip Kinija tą daro. O kalbant apie strategiją ir um, apie tai, kad reikia galvoti apie kažkokią bendrą ateitį, tai aš manau, kad uh, pirmiausia, reikėtų veikti jungtinių tautų hartijos pagrindų. Ir beje, Kinėje anksčiau labai rėmė Europos susivienimą, o dabar atvirkščiai. Jinai vadovaujasi principus skaldyk ir valdyk, veikdama Europoje. Aš manau, kad vienas plus šešiolika sistema nėra tokia jau bloga, bet kai kurių stambių ES valstybių narių, po, kurios vadovaujasi tik savo interesais veiksmai, taip pat mus skaldo. Todėl aš manau, mes turime galų gale suvokti, kad abi pusės žaidžia savo žaidimus. Ir aš sakyčiau, kad apskritai Kinijai turėtų vienodai elgtis su visomis valstybėmis narėmis. Ačiū toliau dabar GUE grupės atstovas. Ačiū, pona pirmininkė. Esu dėkingas mūsų svečiams už pasisakymus. Galų gale dar kartą mes turime galimybę iš naujo pažvelgti į labai svarbę ES santykius rytį, tai yra santykius su Kinėje. Bet sakyčiau, kad mes turėtume truputį iš kitos pusės analizuoti šį klausimą. Iki 30 metų, tai yra ta riba, iki ko turime pasiekti tvarios plėtros tikslų, kaip jos nustatė jungtinės tautos tai, ką mes darome, kad įgyvendintume tuos tikslus. Ir aš jau kalbu apie praktinius dalykus, ką konkrečiai mes darome. Ir tai taikytina ir Kinijai. Ir aš manau, kad gal turėtume daugiau dėmesio skirti Kinijos vidinėms diskusijoms. Ir a, kiek tada kyla klausimas toliau reikėtų žengti, plėtojant bendras pasaulinės taisyklės. Reikia galvoti, kaip mes gyvensime, dirbsime, gaminsime po dešimties metų, ką mes vartosime e, po trisdešimtųjų metų. Kinija įkėlė koją ne tik tai Europą, bet ir į kitas, kitus žemynus - Afriką, Šiaurės Ameriką. Ir aš manau, kad tai, kad Kinija veikia pasaulio ekonomikos lygių, tą pasaulio ekonomiką ir pakeitė. Ir jeigu mes neįvertinsime deramai visų kylančių iššūkių, mes niekada negalėsime parengti vienos bendros ES strategijos. Manyčiau, kad mes turime panalizuoti, kaip mes patys sprendžiame vieną ar tą pačią problemą, kuri kyla prieš mūsų visus. Ir tikrai reikia vengti neproduktyvių santykių su Kinėje. Labai ačiū. Ir paskutiniai du pasisakys Edvardas Kūkanas pirmiausia. Ačiū, ponia pirmininkė. Na, vieną klausimą. Paliesti tai yra, kad mūsų santykiai su Kinėje buvo gana įtemti daug metų. Vėliau pradėtas plėtoti ribotas dialogas irgi prisiminkite, viskas prasidėjo nuo ko? Nuo vienos Kinijos paskelbimo, nuo kin politikos paskelbimo. Todėl mūsų tarpusavio priekybos santykiai negali būti atsėti nuo bendrosios Kinijos politikos. Ir labai svarbu, kaip veikia atskiros partijos, bet bet kuriuo atveju Aš manau, kad Azijos ramėjo vandenino regione svarbiausia plėtoti dialogą, nes tai vienintelis kelias į tai, kad todėl būtų įdomu iškirsti iš jūsų, a, kokią jūs įsivaizduojate tų santykių perspektyvą, to metodo perspektyvą ir ką galėtų padaryti ES, kad būtų užkirstas kelias. A, galimai įtampai mūsų santykiuose. Ir paskutinė kalbės pona Andrikėne, daugiau aš neįrašau. Norinčių pasisakyti, ponė Laima, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolega Lanina sakė, kad reikia atsibūsti. Aš manau, kad jau o, žadintuvas nuskambėjo. Cituoju. Jeigu norite būti turtingas, tieskite kelius. Tokia yra senoji išmintis. Ir tai yra vieno kelio, vienos būtinybės Kinijos projekto esmė. Kokia yra a, Kinijos investicija Europoje prasmė? Kinija investuoja į aukštasias technologijas, į gyvybinę infrastruktūrą, o kai kurie ES valstybių narių lyderiai jau galvoja apie vieningą strategiją. Nebejotina, kad ES reikia tiesioginių užsienio investicijų, tačiau esant dabartiniams aplinkybėms, mums taip pat reikalingas ir tų užsienio investicijų tikrinimo mechanizmas, kuris turėtų būti e, sudarytas ES lygiu. Svarbiausia, žiūrėti tokius sektorius kaip transportas, komunikacijos, energetika. Tai yra tie sektoriai, nuo kurių gyvybiškai priklauso mūsų piliečiai. Netiesioginė valstybių, vyriausybių kontrolė taip pat turi rūpėti. ES ir Kinijos ekonomikos negali vystytis viena be kitos, bet turime labiau pasitikėti vieni kitais. Vis labiau įsitvirtina protekcionizmas ir kyla grėsmė teisės viršenybei, o tai veda į konfrontaciją. Bet kuriuo atveju ES savo išorės santykiuose turi remtis abipusiškumo principų. Ir jeigu uh, mes kalbame apie lygias sąlygas, tai tada Kinija turi atverti ir savo rinką mūsų, mūsų verslui ir užtikrinti skaidrumą bei veikimo patikimumą. Labai džiaugsiuosi, jeigu į mano komentarą būtų sureaguota. Ačiū. Na kągi, sako pirmininkas, mes turime vėliausiai baigti šį viešai klausimą 16 valandą. Todėl aš dabar suteiksiu po keletą minučių mūsų svečiams ir galbūt pradėsime at, nuo atvirkštinės arkos. Pone Harbornai, jūs girdite mūsų, ne? Taip, iš tiesų, labai susidomėjęs klausiausi pasisakymų ir klausimų. Jums penkias minutės, sako pirmininkas. Ačiū. Taip, Europa pernelyg daug galvoja apie gynybą. Turiu galvoje politiką su Kinija. Ir jeigu mes norime lygių galimybių, tai tada reikia galvoti apie rinkas. Bet kyla klausimas toliau. O ar turi būti kažkokia bendra ES pramonės politika reaguojant į Kinijos žingsnius? Aš tiesą pasakius nežinau dar, bet tai galėtų apsvarsyti ES valstybių narių vyriausybės ir vadovai. Aš manau, kad Kinija ir toliau vis daugiau svorio įgauna tarptautinėje arenoje ir reikia įtraukti Kiniją į tas tarptautinės struktūras, kurios vienai par kitaip prisideda prie bendros pasaulinės politikos vienoje ar kitoje srityje formavimo. Reikia kalbėti su Kinė ir kartu veikti. Ir tai duos savo rezultatų. O dėl Europos ir ypač kai kalbame apie 16 plus 1 projektą, na tai aš manau, kad yra pagristos kažkiek tos baimės, kad taikomas principas skaldyk ir valdyk, ypač kadangi investicijos e, nukreipiamos į pietų ir rytų Europos infrastruktūrą. Dabar dėl suartėjimo. Kinijos priartėjimo prie vakarų ir to pareiškimo, kad e, jokia konvergencija nevyksta. Na gal per anksti dabar dar taip teikti, nes suartėjimas vyksta kasdienėme ekonominėme gyvenime. Ir tai labai aktualu ne tik mums, bet ir pačiai Kinijai. O prieštaravimas štai toks. Kinija susiduria šiuo metu su didžiuliais iššūkiais plėtodama savo visuomenę, bet labai tiki savo ateitimi. O ES, kuri turi visas galimybės užsitikrinti šviesą ateitį, ne visada tiki E, tokių galimybių rezultatų. Todėl, aš sakyčiau, ES turėtų būti labiau optimistiškai nusiteikusi savo ateities atšvilgiu. Ir galų gale tai būtų puikus ginklas mūsų rankose, bandant įtikinti Kiniją vienu ar kitu klausimu. Ar ši iš tiesų įvykdys reformas, apie kurias kalba? Na, aš manau, kad mes turime labai aiškiai Kinijai parodyti ir pasakyti, kad šiais metais būtina tiesiog įgyvendinti pažadėtus dalykus, imtis pažadėtų reformų, nes pakol kas abipusiškumo principas tikrai neveikia ir a, Kinija nebejotinai turi imtis iš rimtų priemonų, užtikrinti didesnį atvirumą ir taip pat rimtas reformas vykdyti. Kinijos kilimas ir stiprėjimas yra neišvengiamas dalykas. Galime kalbėti gerai tai ar blogai, bet tai yra tiesiog faktas. Ir taip pat galime pasakyti, kad silpna Kinija tikrai pasauliui nenaudinga būtų. Bet jeigu įtrauksime Kiniją į bendrą darbą, paskatinsime ją vykdyti toliau reformas ir labiau atsiverti, tai visi išlošime. Aš sutinku su tuo, kad nereikia e, tapti paranojikais. Apie Kiniją aš nekama daug, bet mes turime kitą vertus imtis visko, ko, kas įmanoma, kad galėtume padėti Kinijai sukurti darnesną visuomenę, kurios faktūra šiuo metu yra gana komplikuota. O ta konspirat, samokslininkų teorija, kad prieš Kiniją resgami samokslai, jeigu mes dar ir pakursysime tokią idėją, tai tikrai naudos niekam neduos. Pirmiausia, tai bus nenaudinga verslui. Taip pat kalbėjome, ponas Kukanas apie tai kalbėjo, kad teisė apsiginti atsirado dėl Kinijos nesupratimo arba baimės. Tiesą pasakius, Kinijos, Kinija daug geriau vykdo komunikacijų politiką, aiškindama savo politiką, savo uh, politinius tikslus ir veiksmus. O, kaip teisingai pastebėjo paskutinioji pasisakiusioje, jeigu mes e, kalbame, tai reikia kalbėti ir apie tvarios plėtros tikslų pasiekimą ir klimato kaitos reikalus. Jeigu norime ko nors pasiekti ir vienu ir kitu atveju, tai turime labai plačiai įtraukti Kiniją. Praėjusiais metais daug griežčiau Kinijoje buvo įdėkto, daug griežtesnės buvo įdėktos aplinkos saugos taisyklės ir Kinija daug daugiau negu bet kuri kita valstybė dabar investuoja į atsinaujinančius energijos šaltinius ir tai suteikia labai daug galimybių ES įmonėms. Ir baigdamas aš noriu pasakyti, kad Europa turi labiau pasitikėti savo ekonomikos gale E, labiau optimistiškai vertinti savo ateitį ir nebejotinai plėtoti dialogą su Kinė, nes Kinė yra labai svarbi partnerė ir jos svarba tik auks. Todėl dialogą turime plėsti, gilinti, nes reikės artimiausiais metais svarsyti visą virtiną įvairiausių klausimų. Ačiū toliau, ponas Vanderputin. Ačiū pirmininkė. E, ir panas Pilti ir kiti kalbėjusieji kalbėjo, kad reikėtų aptarti ES strategiją Kinijos atžvilgiu. Turėčiau tris pasiūlymus ir manyčiau, kad į juos reikėtų atsižvelgti, kuriant ES strategiją Kinijos atžvilgiu. Vienas iš jų būtų toks reikėtų strategijoje nurodyti aiškę viziją, kaip ES nuomonė pasaulinė situacija turėtų atrodyti. Pasaulinė, jeigu pasaulinė sistema keisis ir Kinija atliks svarbu vaidmenį, tuomet kyla kitas klausimas. Koks turėtų būti ES vaidmuo jos nuomonė ir koks turėtų būti Kinijos vaidmuo? nes reikėtų išsaugoti Europos įtaką ir Europos vertybių propagavimą. Ir e, tuos įsivaizdavimus reikėtų nurodyti labai detaliai. E, kitas klausimas. Reikėtų nurodyti įvairias dilemas. Jeigu mes susitelksime tik ties e, skirtingais klausimais, tai nebus aiški bendra ES pozicija. Taigi pagrindinė dilema turi būti labai aiškiai įvardyjama ir reikėtų labai aiškiai e, pasirinkti vertybių svarbą, tokią kaip e, žmogiško, e, žmogiškosios vertybės, ekonominiai dalykai reikia turėti ir kriterijų, su kurių pagalba būtų galima parodyti, kaip turėtume spręsti šias dilemas. F e, tiesioginių užsienio investicijų tikrinimas yra svarbus, e, kaip elgtis Taivanio klausimu E, šiuose santykiuose mes įvairiai įsivaizduojame Kiniją. Bet e, turėtume iš viso to parengti labai e, aiškės mintis, kaip mes vertiname Kiniją ir koks turėtų būti mūsų santykis su ją. Na ir kita strategijos sudėdamoji dalis galėtų būti naujas naratyvas dėl to, kaip Europa supranta vystimasi pasaulyje. Žinome, kad Kinija skleidžia savo naratyvą, kuris yra labai glaužiai susijęs su Belt and Road iniciatyva ir bent jau tam tikrą prasme pasaulyje e, Kinijos diskursas yra priimtinas. O vakarietiškas požiūris nebuvo labai sėkmingas. Todėl reikėtų turėti aišku diskursą, aiškę Europos viziją dėl to, kaip 21 amžiuje matome šalių vystimasi. E, viena iš sudėdamųjų dalių būtų pripažinimas, kad kai kuriuose šalyse, netgi ES ir ES kaiminystėje reikalingas e, spartė, didesnis vyrimasis. Ir reikėtų įvertinti Kinijos pasiūlymų šiuo atžvilgiu, o Belt and Road iniciatyvoje svarbu yra tai, kad Europos nuomonė naujas šilko kelio modelis yra geras ir iš jo galėtų turėti naudos ne viena šalis ir ES irgi galėtų tame atlikti tam tikrą vaidmenį. Tai ne tas pats, kas Belt and Road iniciatyva, nes tai yra Kinijos požiūris į naują, naujo pobūdžio šilko kelią. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, pane Vanderputen ir galiausiai panas Weinderfeld. Ačiū pirmininkė, turėčiau dvi labai trumpas pastabas dėl investicijų, dėl žinių. Kinijos žinių iš tikrųjų jos yra labai svarbios ir daugeliu atžvilgių mums jų trūksta. Ir e, politikos patarėjai tai minė, tai reikėtų sustiprinti dėl dvišalės investicijų sutarties. Labai svarbu ne tik ją užsitikrinti, bet ir panaudoti e, po e, įėjimo į rinką tam tikras kliūtis. Ir gali nutikti ir taip, kad ir nebus sudaryta ši dvišalių investicijų sutartis dėl bendresnių dalykų, dėl sisteminės konkurencijos. Buvo užduotas klausimas dėl to, e, koks būtų Kinijos atsakas į Europos politiką. Mes kalbėjome vis apie 16 plus 1 ir tam tikrą prasme 16 plus 1 tai yra tas nelabai efektyvios Europos politikos rezultatas. Tai yra žaidimas ir politinis susiskaidimas, tai akivaizdu. Suprantama, didžiosios šalys turi savo ryšių su Kinija ir ne, kai kada būtų galima jais pasinaudoti. Manau, kad neturėtume būti naivus dėl kai kurių politinių lyderių ir Kinijos ryšių. Štai visai neseniai ir Orbanas kalbėjo apie ryšį su Kinija ir e, ta kalba, kurie buvo pasitelkta, rodo tokį politinį amžinumą. Nereikėtų pamiršti, kad Kinijos modelis daugam yra labai priimtinas. Ir kai dirbame su trečiosiomis šalimis, tai jie džiaugiasi Kinijos dalyvavimu ne be priežasties. Nes Kinijos veikla per paskutinius metus, metus iš tikrųjų yra įspūdinga ir daug kas labai pasiteisino. Ir panas Būtikoferis kalbėjo apie pokyčius. Dabar jau mažiau studentų vyksta į Kiniją, nes jie negali naudotis Twitteriu ir Facebooku. Taigi tai rodo, kaip vien dėl to ta sistema pasidaro nepatraukli vakariečiams. Nereikėtų per daug įvertinti tos ilga, to ilgalaikio planavimo. Žinoma, Kinijos modelis tam tikrą prasme pasisekė. Bet dabar reikėtų klausti, kas nutiks, jei Xi Jinping e, patir širdies smūgiai. Ir visi tie planai tam tikrą prasme galėtų būti ir atidėti. Mes kalbame apie Kinijos e, lėšas ir jų svarbą, bet ne vien dėl to Kinijai sekėsi. E, nes Indonezijoje, pavyzdžiui, nelabai pagydaujamos kiniečių lėšos, nes dažniausiai jos yra investicijos daromos su siekiu daryti įtaką. Ir žinoma, kai dėl pinigų mes negalėsime konkuruoti su, jie, su Kinija, mums reikėtų pagalvoti, kaip naudingai galėtume papildyti tuos dalykus, ne infrastruktūros prasme, bet minkštųjų dalykų prasme dėl Kinijos politinės įtakos Europoje labai daug pastaruoju metu apie tai girdime. Bet iš tikrųjų tai e, yra tik viešieji ryšiai ir protinga diplomatija. Bet nes įrodymai yra visiškai priešingi. Noriu pateikti vieną aišku argumentą. Visą tai, ką jūs matėte skaidrė, skaidrėse, tai ne vieno tokio mechanizmo mes negalėtume gyvendinti Kinijoje. Manau, kad tai turėtų būti Europos interesas siekiant nustatyti mūsų ryšių su Kinija. Nes tai yra labai svarbu, bet mes turėtume E, pradėti nuo europinio intereso. Ir kai žvelgiame į Kiniją, kai kelbėme apie investicijas ir priekybą, tai tampa akivaizdu, mūsų ryšys su Kinija iš esmės nepasikeitė dėl Trumpo. E, vis dar trūksta abipusiškumo, kai kalbame apie investicijas, Kinijos priekybos praktika yra nesažininga ir vertybės labai skiriasi. Kai kalbame apie tą konvergenciją kai kuriuose verslo srityse, tai taip, bet kai kalbame apie naujasis technologijas, tai yra Kinijos standartai, nes Kinija formuos darbo atvarkę ir mums reikėtų tam pasiruošti dėl pasaulio priekybos organizacijos taip. Kinija galėtų būti svarbi partnerė, tačiau tokios didelės įtakos, e, kokios mes bijome, neturėtų būti. Ačiū mūsų trims prelegentams. Ponas Harbon jau atsijungė. Ačiū Jums visiems, kad atvykote ir ačiū už Jūsų indėlį. Bas Belder, do you want to say a few concluding remarks? Gal norėtumėte? Bas Belderį, gal jūs norėtumėte tarti baigiamą, baigiamųjų pastabų? Ačiū. Šie klausimai rodo, dar kartą parodo, kad mes, komisija, parlamentas, kartu ir taryba turėtume glaudžiau bendratarpiauti ir kartu tie klausimai turėtų nuodugniau būti aptarinėjami taryboje. Tam, kad būtų galima e, sumažinti įtampą tarp dviejų pusių ar e, trūk, santykių trūkumus. Mes turėtume kartu veikti iš vien Aš supratau e, šitą prasme, ką sakė ponas Weidenfeldas, kuris minėjo įvairius tyrimus. Ačiū už tai, kartu ačiū ponui Vander Putenui už atliktus tyrimus, kurių mums labai reikia parlamente. Ačiū. Right. Uh, colleagues, we're running... Kolegos, mes šiek tiek vėluojam, todėl siūlau pereiti prie 18 darbo atvarkės punkto skirto ES